2015 m. vasario 12 d. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti vadovų tarybos pirmininką poną Tuską, kuriam nedelsdamas ir suteiksiu žodį. Prašau, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė Junkeri, man tikrai malonu vėl būti čia po E, Europos vadovų neformalaus susitikimo. Pagrindinis to susitikimo tikslas buvo pasitarti ir pasikalbėti, o nedėrėtis. Mūsų susitikimas buvo trumpas ir išvados glaustos. Jis vyko sparčiai besikeičiančių įvykių fone. Keturi svarbiausi iššūkiai. Visų pirma, Ukraina. Įvyko keitimasis nuomonėmis Ukrainos prezidentu Petro Porošenko. Jis prisijungė prie mūsų, e, kad pristatytų Minsko susitarimo rezultatus ir, ver, ir pristatytų padėtį vietoje. Padėkojame kancleriai Merkeliai ir prezidentui Hollande už jų neįkainojamas pastangas siekiant taikos ir jų Normandijos formato dėrybų iniciatorių vaidmens pasiekta trapi sutartis, mes ją atsargiai parėmėme. ES vis dar e, tikisi taikos e, Ukrainos suvereni, severen, suverenumo ir teritorinio vientisumo užtikrinimo netrukus. Tačiau mes išliekame labai skeptiškai nusiteikę. 2014 Minsko susitarimas nebuvo įgyvendintas. Diskusijose lyderiai kalbėjo apie tai, kaip paremti naujo, naujos taikos sutarties įgyvendinimą. Jei tai neįvyks, mes e, nedėjodami imsimės reikalingų žingsnių. Ugnies nutraukimas, kuris turėjo įsigalioti e, vasaro 15-osios vidurnaktarį, buvo pažeistas daugiau nei 800 kartų, kaip teigia ESBO palaikau e, ryšius su e, kanclerė Merkel ir prezidentu Hollande ir konsultuojusi su visais vadovais. ES išlieka vieninga šiuo klausimu ir toliau laikysi savo kurso. Papildomos sankcijos ir toliau išlieka galimybė. Turime būti pasirengę e, bet kokiems galimiems įvykiams, geriems ir blogiems. Gerbiami nariai, vasario 12 e, vadovai prisiminė ir išpolį Prancūzijoje, kurio metu žuvo 17 žmonių. Aptarėme naują kovos su terorizmu planą. Tai jis išdėsitas e, pareiškime, kuris buvo padarytas po susitikimo. Pagal naująjį planą ES turi daryti ir toliau, ką jie jau daro vidinio saugumo srityje. Tačiau turime konkrečius veiksmus gyvendinti greičiau ir veiksmingiau. Pavyzdžiui, e, Šengeno erdvės saugumo susitarimai ir peržiūrėti reglamentą dėl šaunamųjų ginklų. Neseniai vykdyti mirtini išpoliai Kopenhagoje dar kartą atskleidžia būtinybę tai daryti. Tie išpoliai dar tik susiprino mūsų e, pasirežimą kovoti su visų apraiškų ekstremizmu ekstremizmu ir terorizmu. Noriu pasinaudamas šią e, progą išreikšti užuojautą Danijos žmonėms ir žuvusiųjų šeimoms. Nors darbo tvarkėje, nors neformalios e, tarybos susitikimo darbo tvarkėje Libijos nebuvo, E, tragiški įvykiai toje šalyje e, verčia mus apie tai kalbėti. Nacionalinis saugumas yra nacionalinės vyriausybės užduotis, tačiau yra svarbių sričių, e, kuriuose mes galime paremti vieni kitus ir kur bendri veiksmai yra būtinybė. Ir kalbėdamas apie tai noriu pasidžiaugti nesena pažanga ir dėrybo atnaujinimu dėl Europos keliaivių domenų įrašų sutarties. Nebejoju, kad mums pavyks užtikrinti mūsų piliečių saugumą, nesumažinant jų teisų į privataus gyvenimo apsaugą. Jūsų pagalba šioje srityje yra būtina. Europos vadovų taryboje šis klausimas vėl bus svarstomas birželio mėnesį, o tuo tarpu mūsų valis, mums teks bandyti atremti iškilusias grėsmės ryštingai. Graikija vasario susitikimas nebuvo tas momentas, kuomet reikėjo kalbėti apie nekoordinuojamą paramą Graikijai. Eurogrupės vadovas pristatė dėrybų su Graikija eigą. E, pasveikinome premjerą Ciprą, naują tarybos narį, kuris pristatė, kaip jis mato padėtį. Mes sutarėme, kad dėrybos vyks ministrų lygmenių kad būtų galima rasti bendrą sutarimą. Aš neabejojau, kad tai ir įvyks. Buvo, palaikėme glaudžius ryšius su visomis susijusiamis šalimis, kad būtų pasiektas susitarimas Eurogrupėje. Jis ir buvo pasiektas praėjusį penktadienį. Džiaugiuosi tuo, kad Eurozonos šalių ministrai pritarė Graikijos patiktam reformų planui vakar. Galiausiai mes trumpai aptarėme ekonomikos ir pinigų sąjungos ateitį. Turime tobulinti ekonomikos politiką eurozonoje ir e, visi susiję atstovai, visi atsakingi vadovai buvo e, posėdyje. Sustikime, e, pirmininkas Junkeris pristatė kokius klausimus mes turime spręsti ir į kuriuos turime atsakyti, kad ekonominė valdysena taptų geresnė. Tačiau vienas dalykas yra visiškai aiškus. Po neseno ECB sprendimo prioritetas yra siekti, kad nacionalinė ekonomika būtų e, geriau suderinama su eurozonos politika. To nepasieksime iš Briuselio, bet tik tai užtikrinant nacionalinių reformų nuosavybę šalise. Kolegos, žinome, kad uh, E, dabar vyks kovo mėnesio vadovų taryba. Per, kitus, per kitas tris savaitės stebėsime padėtį Ukrainoje ir Libijoje. Darysime tai kiekvieną dieną. Kovo mėnesio susitikimas bus ir momentas apsvarstyti rytų ir pietų kaiminystės strateginės perspektyvas. Kalbėsime ir apie, kuris, apie klausimą, kuris yra E, ypač aktualus man ir daugeliu šiame parlamente. E, energetikos sąjungos būtinybę, kaip komisijos vicepirmininkas Ševčiausis ką tik pristatė. Europos sąjunga gali ir privalo pasiekti e, nedelsiamos pažangos šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Vielen Dank, Herr Ratspräsident. Das Wort hat jetzt im Namen der Kommission. Ačiū pirmininkė. Dabar ponas Junkeris, Europos komisijos vard, pirmininkas. Kolegs. Pirmininkė, kolegos. Vasario 12 taryba buvo neformali taryba, taigi nebuvo primtų sprendimų, tai buvo naudinga taryba, nežiūrint įvairių pareiškimų, tai buvo taryba, normali, efektyvi, kaip pirmininkas ir pristatė. Aišku, keliom savaitėms po Paryžiaus įvykių mes kalbėjome apie kovą su terorizmu ir turiu pasakyti, kad mes sutarėme dėl to, kad Šengeno susitarimai nekelia problemų. Šengenas yra atsakymas į problemas. Taigi mes komisijos pasiūlymo pagrindu atmintėme tas mintis, kad reikia iš esmės pakeisti Šengeno susitarimus. E, kai na kalba apie kovos terorizmo, nereikia e, veikti paskubomis. Atsakas į terorizmą tikrai neformuojamas paskubomis. Prisiminkime mūsų bičiulių amerikiečių klaidas, kurias jie padarė iš karto po mm, rugsėjo 11 išpolių New York ir Vašingtonė. Reikia išsaugoti ramybę ir dirbti rimtai. Ta mes ir padarėme mm, galvojant apie bendrą Europos registrą mm, dėl keleivių duomenų, Ir turiu tikrai pasakyti, ką, ką pirmininkas pasakė, kad labai svarbu mm, priimti sprendimai jūsų komisijos ir tikrai jūs viską padarėte, kad parlamentas, įvairios, įvairūs komitetai ir parlamentarai galėtų suderinti savo nuomonės su, su komisijos uh, Um, nuomonę, kurią pateikė ankstesnė komisija. Aš aišku nekritikuoju parlamento sprendimų priimtų prieš kelis mėnesius. Reikia pasakyti, kad pagrindinių teisių gerbimas mm, laisvių gerbimas yra nepaprastai svarbus ir komisijai reikia pasakyti, kad reikia veikti ir reaguoti, žinoma, labai e, griežtai tai ir vasario 12 dienos taryboje kalbėjome apie energijos sąjungą ir šį rytą komisija priėmė atitinkamus sprendimus. Aš visuomet galvojau, e, kad kadencijos pradžioje mm, reikia teikti didelius projektus, bet niekada, to, nieko ne, niekada taip nesielgiau. Jeigu būčiau taip daręs anksčiau, galbūt būtų kitokie buvę sprendimai. Manau, kad atitinkamai matome ir kad buvo susitarta dėl žaliosios knygos, dėl kapitalo rinkos. Komisija pateikė gy. Žalėjo į knygą, taip, tai, taip, taip. taip. Filipui taip, aišku, patinka žalioji knyga, bet labai svarbu, aišku, turite minėję, kas yra tie ultražalieji sprendimai. Pažiūrėsime, kokie bus po to, kokie bus skrodimo rezultatai, bet, e, pavyzdžiui, galvojant apie komisijos darbo metodų skaidrumą, tai tikrai mes viską stengiamės padaryti kaip galima, kad viskas būtų aišku. E, tikrai Galiu Jūs patikinti, kad bus priimti visi reikalingi sprendimai dėl skaitmeninės bendros rinkos, gegužės mėnesį ir visi kiti didėjai komisijos projektai, kurie buvo pasiūlyti, jau pradėtas darbas dėl jų ir e, viskas daroma, kas reikalinga ir pirmininko Tusko vadovavimoje taryboje mes pristatėme analitinę studiją dėl mm, Europos ekonominės ir monetarnės sąjungos krizės priežasčių. Aišku, lengvesnė pusė buvo, tarybos kolegoms išvardy, pristatėme klausimyną, kur buvo pagrindiniai klausimai dėl um, ekonominės ir monetarnės sąjungos ateities. Uh, na, man sakė, kad aš mm, turėjau mm, ką įsiskaityti, kad kai kas galbūt apgailę stavo dėl tų mm, klausimų, gal ir iškelimo taip, galbūt, bet jeigu nekeli klausimų, atsakymų niekada negausi. Pavyzdžiui, Mm, dėl tų esminių dimencijų, kurias turėtų ekonominė monetarinė sąjunga. Aišku, kad reikia kelti tos klausimus ir paskui juos analizuoti. Ta ir darėme su pirmininku Tusku ir su ponu Brumu ir su ponu Dragi. Mes analizuosime toliau per atimiausią savaitės tos klausimus, žiūrėsime, kas yra įmanoma ir stengsime įtraukti į Europos parlamentą. Ir noriu patikslinti, kad tai yra keturių pirmininkų ataskaita. Mes prijungėme žodžiu prie to ir Martiną Šulcą. Tai nėra keturių institucijų plus parlamento darbas, tai yra asmeninis darbas, sakyčiau, ir aš noriu pasakyti, kaip ir kiti pirmininkai iki šiol. Um, nu, noriu pasakyti, kad mes prisidėjome su savo asmenėmis idėjomis. Iš tikrųjų, komisijai nebuvo tokių dar diskusijų ir, ir taryboje, Tuskas galbūt ne, nematė tokių dar diskusijų, Dragi kaip nepriklausomas, e, manau, dalyvavo, aišku, tas mes kiti dalyviai galbūt ir priklausomi buvo, bet reikia pasakyti, kad ataskaita atspindi penkių pirmininkų asmenės nuomonės ir noriu pabrėžti, kad Europos parlamento pirmininkas irgi uh, Mm, dalyvavo šiame darbe buvo įtrauktas. Dabar dėl investicijų plano, po kuriuo yra mano pavardė, noriu čia pasveikinti Europos parlamentą ir komitetus ir pranešėjus, kurie atlieka puikų darbą šis rėje ponas Bulman ir ponas Fernandes. Tikrai dirba nenuleisdami rankų tam, kad parlamentas galėtų uh, priimti sprendimus dėl šio plano ir dėl teisėkūrinių tekstų, kurie lydita, ly, lydės tą mm, planą ne vėliau kaip birželį. Noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų labai svarbu yra priimti parlamento sprendimus birželio mėnesį ir noriu mm, pirmininkę jums priminti, kad gal, tikrai e, svarbu yra pasirim, pasirengti bendrijos metodu priimant sprendimus. Mm, labai svarbu, kad aš, aš tikrai norėjau, kad ne, ne viena komisija ir viena taryba priimtų tuos sprendimus. Aš labai norėjau, kad tikrai ir Europos parlamentas galėtų dalyvauti per bendrijos uh, metodą ir būtent to mes ir pasiekėme. Šiandien kaip e, kolegija, komisarai, mes komisija priėmėme sprendimus dėl biudžeto, sprendimus, kurie liečia kelias valstybės, ne vieną valstybę nario, kelias valstybės narės. Ir plačioje visuomenėje ir, ir parlamentas, aišku, domėjosi tą situaciją, ypač sprendimais dėl prancūzijos. Noriu pasakyti, kad mes um, tikrai jau uh, E, pakvietėme ir Prancūziją sumažinti struktūrinį deficitą 2015 metais 0,5 procento e, ir tokiu būdu Prancūzijos vyriausybė mm, turės pakeisti savo biudžetą, kuris e, numatytas 2015 metais. 15 metams 0,2 procento į Prancūziją nori, turi sumažinti 0,8 procento mm, struktūrinį deficitą 15 metais Ir po 2016 metais taip pat mes suteikėme Prancūzijoje papildomus dviejus metus, bet mes e, padidiname procedūros intensyvumą dėl makroekonominio disbalanso. Tai, na, atsiprašysiu Prancūzijos, kad taip jau pasakysiu, bet dabar Prancūzija yra um, po sustiprinto stebėjimo stiklu. E, ir, e, komisija su didesniu dėmesiu stebės Prancūzija e, biudžeto srityje. Taigi, mes dirbame, darome tai, ką galime. Aišku, mes negalime padaryti visko, ką jūs norėtumėt, kad mes padarytumėm, bet dėl to, ką mes darome, mes tikrai labai tikimės parlamento palaikymo, nes būtent mm, Europos e, parlamento Jeigu Europos parlamentas neįsako savo pozicijos, tai Europos komisija negali paskui dirbti tinkamai. Ačiū komisijos pirmininkui, ponės ir ponai. Dabar pradėsime diskusiją. Prieš pradedant diskusiją dar noriu paskelbti du trumpus pranešimus diskusijos eigoje. Griežtai kontroliuosiu kalbėjimo laiką, kadangi frakcijų atstovai manęs paprašė daugiausiai dėl būsimų diskusijų labai griežtai riboti kalbėjimo laiką. Kaip žinote, šiaip jau esu pakankamai geranoriškas, tačiau dabar labai prašau neviršyti jums skirto laiko. Taip pat šį kartą negalėsime užduoti klausimų pagal Milnosios kortelės procedūrą ir pagal procedūrą prašau žodžio. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų institucija nuolat dirba stažuotojai, tiek parlamente, tiek komisijoje. Europos parlamento stažuotojai e, žaidė futbolo rungtynės su komisijos stažuotojais. Paskelbsim dabar šių rungtynių rezultatus. 10-1 laimė Europos parlamento stažuotojų komanda. Manau, kad dalyvaujant komisijos pirmininkui negalėtume nutilėti šių rungtinių rezultatų. Taip, aš sutinku su tuo rezultatu, sako komisijos pirmininkas. Žinau, ponė Tuska, jūs taip pat esat senas futbolininkas kaip ir aš, taigi suorganizuokite taryboje stažuotojų komandą ir pažiūrėsime, kaip baigsis šių rungtynių rezultatas su Europos parlamento stažuotojai. Žodis suteikiamas Europos liaudės partijos vardu kalbėti ponas Arvišui Volskiu. Ačiū pirmininkė, tarybos komisijos pirmininkai. Neformali vadovų taryba vyko prieš dvi savaitės, atrodo, kad prieš ištisus ištisą amžinybę. Laikas bėga taip greitai. Ir gyvenimas į darbo tvarkę dar įtraukia papildomus klausimus Graikijos krizė ir puolama Ukraina bei teroristų Sirijoje grėsmė. Tai yra trys mūsų vertybių išbandymai. Pirmiausiai, <clears throat> kuomet įvyko išpolis e, e, šalia Liebdo redakcijoje, tai galima kalbėti apie išbandymą mūsų uh, laisvės principams dėl Graikijos mes laikomės e, privalomų įsipareigojimų vykdymo principo, kuris taikomas taip pat ir priimant atitinkamas atsakomybės biudžeto srityje, fiskalinėje srityje, tačiau kartu mes laikomės ir solidarumo principo ir laikomės Graikijai duotų pažadų dėl Ukrainos. Tai taip pat ir mūsų vertybių išbandymas. <clears throat> Čia Liepdo redakcijos išpolis ir Graikijos padėtis susiję su padėtimi Ukrainoje. Ukrainos atvejais susijęs su valstybės sienų keitimu, naudojant jėgą ir e, pažeidžiant tarptautinę teisę, e, finansuojant e, Rusijai teroristinės grupuotės. Noriu pacituoti prezidentą Tuską, kuris kalbėjo apie vertybėmis grindžiamą užsienio politiką. Ar mes turėtume laikytis principo daugiau sankcijų už daugiau karo? Mes turėtume suteikti galimybę diplomatijai pasitelkę Minsko sustarimus, tačiau taip pat turėtume pasitelkti ir atitinkamus ekonominiam spaudimo agresoriaus atžvilgių svertus ir e, teikdami paramą Ukrainai e, siekiant apsiginti, vadovaudomėsi tarptautinę teisę. Tam mums reikalinga vienybė ir ištvermė. Ačiū. Ponas Sarišiu Volskiu, socialistų demokratų frakcijos vardu, kalbės ponas Pitėla. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau e, kuo nuoširdžiausiai padėkoti pirmininkui Junkeriui už tai, kad už jo žodžius, kad dokumentą dėl Europos ateities pasirašys penki vadovai. Jei neskaičiuotumėme Europos, jeigu nebūtumėte įtraukę Europos parlamento pirmininko, tai tikrai negalėtumėte tokio savo žingsnio pateisinti. Europos parlamentas pirmininko asmenyje privalo dalyvauti uh, ir atstovauti institucijos garbę. Manome, kad susitarimas dėl Graikijos yra pozityvus ir visi turi suprasti, jog rinkimų rezultatus reikia gerbti. Neįmanoma įsivaizduoti, kad nepritartumėme šalies naujai vyriausybei. Ar mums jį patinka, tai yra kitas dalykas griežto taupimo politikos atmetimas. Turime suvokti, kad šiandienos vyriausybė reikia atlikti jai tenkančias užduotis ir iš propagandos etapo ji turi perėti prie konkrečių e, sprendimų darimo. Reikia rimtos procedūros e, kovai su mokesčių vengimu, su korupcija. Turime įvertinti jų gebėjimą e, E, imtis šių iššūkių pagal rezultatus. Kitas dalykas - Ukraina, kaip ponas Tusk sakė, ir noriu jam padėkoti už tai, pasiektas susitarimas trapus, bet bent jau jis yra ir turime jį sustiprinti, toliau daryti spaudimą Rusijai ir padaryti viską, ką turime padaryti, kad užtikrintumėme kad nekurstytų, nebūtų kurstomos karo ugnis ir kad būtų judama link taikos Libija. E, pirmininkė Tuskai noriu padėkoti Jums, nes Jūs priminėte Libiją. Libija yra tragiškas atvejis. Ji nenusipelno to dėmesio, ji ne, negauna to dėmesio, kurio nusipelno tai didžiulė grėsmė mums visiems. Turime skirti šiam klausimui dėmesio. Aš Tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė Federika Mogherini skirs tam, dėmesio, tam klausimui pakankamo dėmesio. Toliau, Lampedūza trišakio, tritono operacija, kad ir kaip jį pavadintume, reikia ją plėtoti, bet jos nepakanka. Turime užtikrinti, kad būtų Mare Nostrum, kad ta, kad ta jūra būtų Mare Nostrum. Uh, Taip pat e, turime įti priekin, e, pa, parengę keliaivių domenų įrašų sistemą, tačiau to nepakankama, turime imtis kitų priemonių kovoje su terorizmu. Ačiū, ponė Pitela. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Taip, pirmininkė aš rašiau jums, kad jūs neturite teisės vienašališkai pakeisti darbo atvarkės, kuriai pritarė parlamentas posėdžio pradžioje. Ir darbo atvarkėje yra numatyti pasisakymai pagal procedūrą, prašau, žodžio po, po šio klausimo svarstymo. Esate visiškai teisi, ponia Morvai, aš neturiu teisės keisti darbo atvarkės vienašališkai, to ir nepadariau. Pagal 162 taisyklės 6 ir 7 punktus yra numatyta procedūra milinių kortelių ir spontaniškų pasakymų procedūros. Ir ten teigiama, kad visas laikas, kuris nėra išnaudotas diskusijoms, gali būti skiriamas spontaniškiams pasisakymams ir mėlynosioms kortelėms. Bet aš pradžioje iškart pasakiau, kad laiko tam neturėsime. Taigi nei spontaniškų pasisakymų, nei mėlynosios kortelės procedūros netaikysime. Tai yra taikoma tik tuo met, kai e, tam dar lieka laiko. Bet galite pati susipažinti su 162 taisyklės 6-7 dalimi. Pone Fotyga. Gerbiami pirmininkai, turėjau svajonę. Svajonę apie Europos Sąjungą, kur yra daug vilčių ir lūkesčių Europos Sąjungą kokią įsivaizdau prieš keliarius metus. Tikėjausi, kad bus keičiamasi nuomonėmis su nu, nukentėjusio šalies pirmininku pirmiausia. Po to, kad vyks diskusijos tarp ES lyderių, kad bus patvirtintos dėrybiniai įgaliojimai ir kad ES institucijos pagal sutartį, turės įgaliojimus dėrėtis, jeigu tai bus nuspręsta. O ką turime vietoj to? Normandijos formatą, ką tai bereikštų? Trūksta vyriausiųjų galiotinių, tarybos pirmininko, komisijos pirmininko, o rezultatas yra štai koks. Mūsų atsargi parama parama be išlygų didžiojo septintuko metu, susitikimų metu. Iš tiesų egzistuoja didžiulė problema. Ne tik konfliktas, bet realus karas, tarptautinės teisės pažeidimas, suverenios šalies aneksacija. O mes neprimame jokio sprendimo turime žinoti, kad Rusija, Rusijos federacija nesilaiko jokių susitarimų. kurių buvo pasiekta Ukrainos atžvilgių. Ir vis tiek neoficialios tarybos metu mes nusprendėme iš vis nekalbėti apie sankcijas, tolesnės sankcijas. Tai reiškia, kad antrasis Minsko susitarimas yra užšaldomas, jis tiesiog užšaldo ir patį konfliktą. Turime žengti tolin, turime priimti tolesnius ryštingus žingsnius ir įgalinti ES priimti sprendimus. Aš labai vertinu neoficialios tarybos išvadas, neformalios tarybos išvadas dėl priemonių kovai su terorizmu, įskaitant ir perspektyvas dėl keliaivių duomenų įrašų direktyvos. Tai yra labai svarbus teisės aktas. Mes e, mano politinėje frakcijoje daug apie tai kalbėjomės. Graikija. Čia yra dvi problemos pusės. Be jokios abejonės turime labai aiškiai kalbėti su Europos žmonėmis apie tai, kokių padarinių atneša pinigų sąjunga. Tačiau turime taipogi nepamiršti, kad Graikijos prieimas, prieimimas į eurozoną buvo politinis sprendimas, kaip pačios pinigų sąjungos sukūrimas. Ir mes negalime pri... apsimesti, kad čia tik tai ekonominiai dalykai. Ačiū dabar liberalų frakcijos vardu, frakcijos pirmininkas ponas Ferhofstadt. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė pirmininkas Junkeris dėl keliaivių duomenų įrašų. Europos parlamentas dar neperžiūrėjo. Neperžiūrėjo to dokumento, mes tiesiog priėmėme sprendimą dėl rezoliucijos, dėl keliaivių duomenų įrašų Europos lygmenių ir reikalavome, kad Europos komisija pateiktų pasiūlymą dėl pasiūlymą, kur būtų užtikrintos proporcingumo ir būtinybės nuostatos ir taip pat mes prašome, kad ir taryba imtųsi šio bei to, kad e, būtų e, patvirtinta direktyva dėl duomenų apsaugos. Taigi mes, ne mes turėtumėme peržiūrėti savo poziciją, visos trys institucijos turėtų tą padaryti ir jeigu taryba darys tai, ką ji privalo daryti ir komisija darys tai, ką ji privalo daryti, mes irgi žengsime priekin šioje srityje, bet tą turime daryti kartu, o ne atskirai Antras dalykas. Ekonominė valdysena. Aš manau, kad jūs parengėte tikrai puikią pažymą, ponė Junkeri. Aš manau, kad galiausiai dabar bus tie kalbama apie sutartinius įsipareigojimus. Tai yra keista idėja, kurią rengėme dviejus metus ir e, kalbama apie tai, kad reikalinga reforma. Aš manau, kad reikia eiti visai kitą linkmę ir uh, ieškoti globalios konvergencijos ES ir eurozonoje. Taigi čia aš manau, kad teisingas pasirinktas požiūris. Ir galiausiai pereisiu prie trečios minties, kuri buvo aptarta neformalioje taryboje, būtent Graikija. Aš manau, kad buvo teisingas sprendimas, ponė Tuskai, numatyti dar papildomus keturis mėnesius, nes toks yra sandoris su Graikija, kad jie galėtų uh, pristatyti tas reformas, kurių nori imtis. Aš manau, kad toks sprendimas buvo išmintingas, tačiau aš tikiuosi, kad tai bus realios reformos. Aš matau, kad yra kažkas bandoma daryti dėl mokesčių vengimo, puiku, yra pasiūlymų dėl korupcijos, bet to nepakanka. Manęs taip jau, man didelio įspūdžio Graikijos vyriausybė nepaliko prieš keletą dienų. Yra ir kitų sričių, kur reikia padirbėti. Pavyzdžiui, e, jaunimo užimtumas, taip pat viešojo sektoriaus mažinimas. Čia irgi būtinybė Graikijoje ir galiausiai reikia vieš, valstybės skolas reformuoti privač, privačios institucijose. Dabar Graikijoje to mes nematome. Taigi mes dabar realiai turime palaukti tolesnių pasiūlymų iš Graikijos vyriausybės prieš žengiant tolin, bet man atrodo, kad sprendimas numatyti papildomą keturių mėnesių laikotarpį buvo teisingas, nes tikrai nebūtų įmanoma per kelias dienas ar savaitės tinkamai atlikti to darbo. Galiausia, ponė pirmininkė, perėsiu prie Ukrainos klausimo. Ponas Tuskas sakė 800 kartų, kad 800 e, kartų susitarimas, Minsko antrasis susitarimas buvo pažeistas. Ir aš manau, kad e, mes turime apie tai pamastyti nes turime kelti klausimą, ar mūsų strategija Rusijos atžvilgių yra teisinga. Kokia yra mūsų strategija Rusijos atžvilgių? Jie įsiveržė į Krymą ir mes reaguojame. Jie įsiveržė į rytinės e, Ukrainos provincijas ir mes reaguojame. Rusija pažeidinėja Minsko antrąjį susitarimą ir galbūt mes irgi sureaguosime. Aš manau, kad mes turime elgtis priešingai ir tam tikru būdu mes tam tikrą prasme turime reaguoti jau dabar dėl papildomų ekonominių sankcijų. Nereiškia, kad jas reikia iškart taikyti, bet pasakyti Rusijos vadovams, jeigu jūs pažeisite vieną ar kitą susitarimą, štai prašau naujos ekonominės sankcijos, kurias mes pritaikysime. Ir nereikia čia laukti, mes visuomet reaguojame į tai, ką padarys Putinas, o turime elgtis priešingai turime nuspręsti su Europos taryba, remiantis pono Tusko ir ponios Mogerini pasiūlymais dėl, gal, dėl įvairių naujų ekonominių sankcijų ir pasakyti Rusijos vadovams, kad štai šios reakcijos ta, sankcijos taps realybė, jeigu jie ir toliau imsis agresijos priemonių ir pažeidinės susitarimus. Dėkoju. Ačiū. Dabar susivienijusių kairiųjų atstovas Papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos, Eurogrupės, Europos komisijos ir Europos centrinio banko atsakas Graikijos vyriausybės įvardintoms problemams e, yra veidrodis, kaip eurozona pat, sprendžia pati savo problemas. Per pastaruosius keletą metų eurozonoje sumažėjo investicijų, įsivyravo ekonomikos stagnacija, deflecija, iškilo e, pavojus, kad dar viena recesija užeis ir padidės nedarbas ir skurdas dar labiau. Ta galim pasakyti apie visą eurozoną. Makenzio e, studija yra atlikta ir ji rodo, kad per pastaruosius keletą metų visos ES valstybių skolos padidėjo. 15 iš 19 eurozonos valstybių turi didesnės skolas negu leidžiama pagal Maastrichto sutartį. Septynios eurozonos valstybės viršyje valstybės skolos limitus 100 procentų. skola e, daugiausia padidėjo Airijoje 172 procentais, 173 procentais e, Graikijos valstybės skola padidėjo, 100 procentų Portugalijos, 72 procentais Ispanijos. Tai yra neturtingosios valstybės, apie kurias kalbama supratimo memorandume. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad diskusija apie Graikiją vyksta kitokioje dvasioje, o nebe taip agresyviai, kaip prieš keletą metų su mumis bendra, prieš keletą dienų su mumis bendravo Vokietijos krikščionis demokratai. Tada buvo kalbama tarsi apie kerštą Graikijos žmonėms, kurie balsavo prieš Europos interesus per rinkimus. Prieš keletą dienų ponas Junkeris e, kreipėsi į ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Gerbiamas komisijos pirmininkė, ten jūs sakėte, kad Europos institucijos pasielgė nepriimtinai Graikijos atžvilgių. Graikai buvo įžeisti ir programa buvo įgyvendinta neteisingai. Ką nusprendė Eurogrupė? Graikijai suteikta šiek tiek judėjimo laisvės, šiek tiek daugiau laiko. Galima suderinti du dalykus. Galima užtikrinti, kad bus įgyvendintos taisyklės ir pasirūpinti, kad būtų laikomasi demokratijos reikalavimu. Rinkimų rezultatai aiškiai parodė, kad galbūt kažką reikia keisti, galbūt buvo padaryta klaidų. O toks mūsų tikslas ir buvo. Mes be abejonės savo įsipareigojimų laikomės, be abejonės e, sutinkame, kad reikalingas Europos solidarumas kovojant su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Mes pasisakome už techninę pagalbą. Ankstesnioje vyriausybė, kaip pona Šoiblė sakė, to nenorėjo. Mes norime, kad Junkerio investicinė programa mums suteiktų daugiau fondų ir bendrai fondai turi būti skiriami toms valstybėms, poreikiai, kurių poreikiai didžiausi, nes ten nedarbo lygis aukščiausias. Ir be bejonės norime pažaboti, tiksliau išnaudoti tą lankstumą, kuris yra numatytas stabilumo pakte. Komisijos narys Prodi, kadaise buvo atsakingas už šį faktą ir jis sakė, kad jis yra idiotiškas, bet dabar turėtumėm žiūrėti į tai, kas nuspręs Europos centrinėme banke. Na, o baigdamas keletą žodžių pasakysiu apie Ukrainą. Taikos susitarimas yra nedidelis e, medelis, kuris gali labai greitai nudžiūti. Mes turėtume stengtis taikos pastangas e, sustiprinti Kalbame apie valstybę, kurioje nuolat vyksta teroristiniai išpoliai. E, neužtenka kalbėti apie Daniją ir Prancūziją. Ponas Junkeris teisingai pasakė, nedarykim tų klaidų, kokias padarė amerikiečiai po 2001 metų. Ačiū ponė Papamidulis, dabar žaliųjų vardu ponas Lamberts. Ačiū. Aš e, girdžiu daugiausia kalbant apie Graikiją ir norėčiau pateikti klausimų. Ar mes e, dalyvavome psichodramoje užtrukusioje beveik keturias savaitės? Graikijos vyriausybė elgėsi taip, tarsi rinkiminė kampanija tęstusi po, 20, po sausio 25 dienos. Ir jie tada pradeda sakyti, kad jų valstybė bankrutuoja, Europos centrinis bankas turi tai sureaguoti arba e, kalba kariniais terminais. Bet e, pati vyriausybė turi būti iš viską atsakinga. O dabar matome, kad taryboje kai kurios valstybės narės labai tvirtai reiškia, kad Graikija turi mokėti, o jeigu ne, ji turės pasitraukti. E, kaip anksčiau Prancūzija vokiečiams sakydavo, kad jūs turėsit markėmis mokėti. 20 amžiaus e, bėgėje buvo padaryta nemažai klaidų ir čia jos kartojamas. Kaip sakė ponas Ferhofstadas, gerai, kad mums pavyko laimėti keturis mėnesius. Per tuos keturis mėnesius reikia stengtis susidaryti naują susitarimą tarp Graikijos ir jos partnerių. Norėčiau išskirti tris naujo susitarimo elementus. Pirmiausia, reikia, kad Graikija būtų remiama. Ne viena valstybė šių laikų istorijoje šio laikinės ekonomikos nesukūrė turėdama e, didžiulės skolas, kurias reikia aptarnauti. Ji negali sukurti savo bendro vidaus produktą, jeigu jis yra naudojamas tik skoloms aptarnauti. Taigi reikia, kad skolos aptarnavimas sudarytų mažiau negu 4,5 procento, kaip kad dabar yra sakoma. Ir antras svarbus elementas. Naujoji Graikijos vyriausybė e, turi E, turėti žymiai didesnį visuomenės pasitikėjimą negu PPO ar PASOK e, buvusios partijos. Ir e, Graikijoje reikia sukurti stabilų fiskalinį aparatą. ES dar kartą galėtų pasinaudoti savo patirtimi ir žiniomis ir galbūt netgi pasiremti trečiosiomis valstybėmis, tokiamis kaip Šveicarija. Galbūt reikėtų Graikijai gražinti dalį nesumokėtų mokesčių. Manau, kad Tai būtų labai gera paslauga Graikijai iš ES pusės. Trečias dalykas – Graikijos ekonomika turi tvariai vystytis, reikia nukreipti tvarę kryptimi. Europos komisija labai teisingai pastebėjo, investicijos energetiniai pokyčiai yra reikalingi. Šiandien jau sakėme, kad įsivaizduokime, jog Graikija gali tapti energijos grinaja eksportuotoja į Europos Sąjungą. Ji gali tapti naudingų e, šaltiniu. Uh, kuris atneštų naudos ir pačiai valstybei, ir Europos Sąjungai. Todėl turime skirti prioritetą energetinėms investicijoms Graikijoje. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiandien čia mūsų tarpe niekas nebūtų galėjęs apkaltinti Graikijos vyriausybės pralaimėjimu, naujosios vyriausybės pralaimėjimu. E, tai, e, kad Graikijos vyriausybėje atsiveria galimybė pralaimėti, prilygtų Europos kitų valstybių populistų laimėjimui. Ponas Natal, ponė pirmininkė, aš sutelksiu dėmesį į Graikiją. Šiandien pirmiausia pacituosiu Eurogrupės pirmininką, e, poną Dahenblum, kuris e, prieš porą dienų sakė, klystate, jeigu manote, kad demokratijoje vieni rinkimai gali pakeisti eurozonos veikimą. Ponas Junkeri, jūs pats esate sakęs, kad negali būti demokratinio pasirinkimo e, kitokio negu ES sutartys. Mes aiškiai matome iš to, ką eurofanatikai galvoja apie demokratiją. Ir ar neironiška, kad jūs demokratiją greunate jos lopšyje, Graikijoje? Graikijai leidote prisijungti prie valiutos, kurias ji niekada nenusipelnė. Jūs e, nuvertėte demokratiškai išrimtą ministrą pirmininką. Jūs pasiūlėte tai, vyriaus, tai valstybė e, referendumą visumą, įvedėte biudžetinę drausmę, kurie nustumė valstybę ant bedugnės krašto. Ta valstybė jūs pažabojote ekonominėmis grandinėmis. Jūs turite aiškiai suprasti, kad Graikija nėra jūsų reikalas. Graikai pakankamai jau kentėjo. Uh, kautasi buvo pakankamai. Demokratijos jėgos Graikijoje turi kovoti dabar su ES nedemokratiškomis jėgomis. Graikijos parlamento norėčiau paklausti, ar 300 narių išliks tvirti, ar Graikijos žmonės išliks drąsus, ar apginsite prigimtinę teisę, ar apsaugosite demokratiją. Jūs ją sukūrėte ir turite ją išsaugoti. Išlaikykite savo pirmtakų dvasę. Nesuklyskite, nesilenkite, nepasiduokite. Jūs dabar esate demokratijos gynėjai. Jūs esate Homero, Platono ir Aristotelio tauta. Jūs, jeigu laikysite savo pozicijos, toliau dominuosite ir išliksite vilties švyturys mums visiems. Das Wort hat die Abgeordnete Le Pen. Dėkoju, toliau kalbės ponė Le Pen. Pono Cipros vyriausybei norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, trojkos politika jau visiems įgryso. Buvo iš tiesų sulaužyti visi pažadai, primesta labai griežta taupimo politika. Susidarimai Briuselėje rodo, kad e, yra pažeidinėjami e, prieš rinkiminiai įsipareigojimai ir yra pasiduodama ES ir Vokietijos šantažavimui. Deja, ši vyriausybė galiausiai taps labai nepopuliaria. Visi europiečiai, kurie stebi šį Graikijos epizodą, suprato, kokios yra Europos demokratijos ir klėstėjimo problemos. Nacionalinis frontas nori Prancūziją atimti iš europinės diktatūros, kad mes galėtumėme išvengti tos perdėm didelės skolos taupimo ir bedarbystės. Tuo. Dėkuoju EPP frakcijos vardu, panas Lamasur. Ačiū, ponė pirmininkė, Prans... EPP prancūzijos delegacijos vardu. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos taryba atliko puikų darbą kovoje su terorizmu. Buvo sureaguota į išpolius Paryžioje, matėme išpolius Kopenhagoje. Tai reiškia, kad reikia skubiai imtis bendrų veiksmų. Tai yra ta tema, kurią reikia spręsti kartu ES lygmenių, nes ta grėsmė aktuali mums visiems, nes tai yra tarptautinio terorizmo grėsmė. Pone Le Pen daug kalbėjo apie Graikijos atvejį, man labai įdomu. Mane labiau domina gal Prancūzijos atvejis, kuris yra dar ryškesnis. Aš pritariu komisijos pirmininkui, kuris kalbėjo, išsakė poziciją dėl Prancūzijos. Dėja, jau trečiai kar kartą Prancūzija negali prisimtis ir įgyventi savo įsipareigojimų. Pone komisijos nariai, reikia užtikrinti sustiprintą priežiūrą, nes egzistuoja nepasitikėjimo scenarius. Reikia laikyti Prancūziją už trumpesnio pavadžio, dar trumpesnio nei Graikija. Dabar Graikija yra numatyti dar papildomi keturi mėnesiai ir papildomas e, finansavimas šiais metais, tai yra su 2016 metais 16 papildomų milijardų tai reikštų šiai šaliai. Taigi tikėkime, kad ši valstybė narsiai ir ryštingai įgyvendins reikiamas reformas. Dėkoju. Dėkoju toliau Socialistų ir Demokratų partijos vardu, ponas Flechenstein. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Paskutinis neformalus valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo pasirašytas susitarimas Minske. Ir nuo tada situacija Ukrainos rytuose šiek tiek pagerėjo, bet vis dėlto negalime kalbėti apie Minsko gyvendinimo, Minsko sustarimo įgyvendimą. Manau, kad ponas Verhofstadt yra teisus. Mes turime imtis veiksmų, turime pradėti reaguoti į įvykius. Turime iš anksto e, žinoti, uh, ką, kokių veiksmų bus imtasi, jeigu ir toliau bus pažeidinėjami pagrindiniai principai, dėl kurių susitarėme Minske ir kurie nėra įgyvendinami. Taip pat mes turime ir pagalvoti apie tai, e, kas galėtų nutikti, jeigu Rusijos vyriausybė imsis kimtų veiksmų ir jeigu būtų ėmusis kitų veiksmų, mums reikia aiškios strategijos e, remiantis e, mūsų dėrybomis. Turime užtikrinti, kad veiksime vieningai, turime aiškiai kalbėti, pasiekti aiškias sankcijas, jas turime pasiekti iš anksto, tam, kad būtų aiškios uh, ir kad jie suprastų visi tie, e, kurie nenori karinio sprendimo, kurie nenori tiekti e, ginklų. Na, kalbant apie sankcijų taikymą, reikia įrodyti, ar Rusijos e, parlamento nariai turi, turi būti sankcijų sąraše ar ne. Dėkoju toliau EKR frakos vardu, ponas Luka. Pirmininkė, Graikija paprašė pratesti e, jų paskolą e, laišku, bet situacija dabar e, Graikijoje yra labai sudėtinga. Aš perskaičiau Graikijos raštą ir matau, kad ten trūksta skaičių. Ką turi e, omenyje, e, kiek bus sutaupyta e, pasitelkus šį pasiūlymą. Mes nematome aiškių duomenų laiškė, kiek lėšų bus sutaupyta. Reikėtų informuoti žmonės Graikijos e, pensijų sistema bus e, e, reformuota. Ką tai reikš? Pone Junkerį, aš matau, kad Graikija nepateikė jokių skaičių. Dėkuoju toliau žaliųjų frakcijos vartų panas Albrechtas. Dėkuoju pirmininkė, mėly kolegos. Dėl PNR keliaivių duomenų įrašo Akivaizdu, kad 2013 metų mm, rudenį parlamentas atmetė tą pasiūlymą, nes buvo nuspręsta, kad jis buvo neproporcingas. Pranešėjas dabar mato, kad e, vėl e, gražintas pasiūlymas visiškai nepakeist, nepakeistas. Parlamentas jau norėtų balsuoti už, bet e, ES teisingumo teismas neseniai nusprendė, kad parlamentas buvo teisus ir kad e, asmeninių duomenų užregistravimas tokiu būdu pažeidžia ES teisę. Taigi aš norėčiau jūs paraginti įsitikinti, kad visi pasiūlymai, e, tikrinti, kad visi pasiūlymai šios rytyje nepažeistų ES teisės aktų. Toliau begin iš FDD. Dėkoju pirmininkė. Vyriausybių vadovai e, kalbėjo apie Graikijos ateitį, bet ar niekas nemato, kokia problema yra? Gal patys e, graikai turėtų nuspręsti apie savo šalies ateitį, o mes čia apie tai diskutuojame. Kas buvo nuspręsta Berlyne, ką galvoja Briuks, Briuselis e, ir Paryžius. Europa remiasi viršenybės principų, suvereniteto principų, bet kai tautos sprendimą apsprendžia visai netos tautos žmonės, gal mes kažką klystame. Cipras pasiduoda Vokietijos auklėjimui Kitos šalis jau yra įspėtos. Kasgi yra Men Merkel? Kodėl sprendžia Merkel? Kodėl sprendžia tokius dalykus Junkeris? Kodėl dėl jų sprendimų turi klauptis ant kelių visa šalis? Ir 175 procentai BVP turi padengti e, dar labiau apkarpant biudžetą. Graikijos krizė nėra tik Graikijos krizė, tai yra Europos krizė, ji nėra ekonominė, ji yra politinė krizė. Graikija yra maža šalis, jos BVP atitinka vienos, ita, vieno Italijos arba Prancūzijos regiono BVP. Ir e, tai yra silpnos, nedrasios Europos krizė, kur politikai žiūri tik savo kieme apsiriboja tik savo kiemu. Ir e, neužtenka e, Europoje šio pasitikėjimo ir tikrai nematau kelio iš šio, šių problemų. Dėkuoju toliau Zarianopolius. Euro grupės susitarimas su Sirizos vyriausybė pratėse ketinimų protokolą prižiūrint trojkai, tačiau jis gaun, įgauna kitą pavadinimą. ES nieko nepakeitė, bet kokios dėrybos su ES tiesiog sukuria papildomų problemų. Ir todėl, toliau mums teks mokėti skolą, vykdyti privatizaciją, mažinti atlyginimus ir gyventi labai taupiai. Cipras galės pakeisti situaciją tik tuo met, jeigu jis galės išspręsti socialinės problemas ir sušvelninti socialinę padėtį niekas e, realiai padėties nesuvokė. Mūsų žmonės yra orūs ir jie nepasiduos. Mes turime jų išklausyti, pažiūrėsime, ką jie pasakys penktadienį, kai Graikijos komunistų partija surenks e, eitinės. Dėkoju dabar žodis ponui Gonzalės Pons apie frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucija dėl priemonių kovai su terorizmu, kuriai pritarė visos politinės frakcijos Europos parlamente praeitą savaitę ir tolesnės rezoliucijos bus pasirašytos šiuo klausimu. Reiškia, kad mes norime eiti šią linkmę. Valdančioji partija ir opozicinės partijos irgi Ispanijoje pasako už kovą su terorizmu. Mes turime čia dabar parodyti vienybę tarp įvairių institucijų ir politinių frakcijų šiame parlamente ir ta vienybė turi virsti realiais veiksmais. Mums reikalinga tikra europinė strategija, kuri leistų per keliaivių duomenų įrašus stebėti, kaip juda tie, kurie kelia pavojų mūsų laisvėms. Labai svarbu, kad mūsų žodžiai dabar taptų veiksmais ir viskas, aišku, priklauso nuo mūsų. Taigi viskas, kas bus padaryta kovai su terorizmu, bus padaryta siekiant padėti potencialioms, potencialioms terorizmo aukoms. Mano šalyje Ispanijoje mes siekiame sukurti energetinę sąjungą su Portugalija. Aš nemanau, kad kuri nors ES valstybė galėtų išlikti energetinę e, sala. Nei viena šalis nenusipelnė likti tokia sala ir Ispanija čia nėra išimtis. Ačiū ponė Ferreira, socialistų frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Laikinasis susitarimas su Graikija yra sveikintinas, tačiau tai nėra dar kelio pabaiga. Tiesą sakant, tai yra tik tai naujo etapo pradžia ir tas etapas turi būti kitoks. Graikija yra smaugiama koregavimo programų, kurios pasirodė perdėm dėm sudėtingos e, užimtumo ekonomikos e, programos e, sumenkino pasitikėjimą ir kaip Žanas Klodas Junkeris faktiškai pats tai pripažino, dėkoju už tai. Graikijoje reformų reikia, reformos reikalingos, reikia ištaisyti klaidas, tačiau turime palikti pakankamai erdvės ir lankstumo biudžete tam, kad tai įvyktų, be jokios abejonės. Absurdiškas taupimas tikrai neduos gerų rezultatų. Dabar reikia pasirinkti kitą darbo tvarkę. Mes turime pasinaudoti šiuo nauju pagreičiu, kad sukurtumėme naują taktiką ir bet kokie galios demonstravimo, bet koks galios demonstravimas nėra tinkamas sprendimas. Vienintelis, vienintelė galimybė yra pakoreguoti priemonės remiantis šalyje pasiektais rezultatais. Ačiū. Dėkoju EKR frakcijos vardu, ponas Stevens. ponė Stevens. Ačiū, e, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau kreiptis į kolegas parlamentarus, kad jie konstruktyviai įvertintų pono Kirkopo, Kirkopo pranešimą rytoj dėl keliaivių duomenų įrašų, kad būtų atsisakyta dogmų ir kad tikrai būtų patvirtintas galiausiai šis pranešimas. Aš taip pat norėčiau kreiptis į Europos komisiją, kad būtų parengtos operatyvinės gairės, kuo galima greičiau dėl bendrų rizikos indikatorių, siekiant geriau kontroliuoti piliečius palei ES išorės sienas. Taip pat kreipiuosi į valstybės narės, kad jos labiau viena kita pasitikėtų, kad intensyviau būtų keičiamas informacija ir kad būtų vykdoma bendra operatyvinė veikla Europolo pagalba. Taip pat aš laukiu vidaus saugumo strategijos naujos versijos, kuri turėtų pasirodyti balandžio mėnesį, nes Europa realiai gali sukurti pridėtinę vertę kovoje su terorizmu. Dėkoju. Ačiū poniai Stevens. E FDD frakcijos vardu ponas Lundgren. Ačiū pirmininkė. Aš e, norėčiau e, nuraminti poną Junkerį ir savo kalboje pakartoti tai, kas jau pasakyta. Nuo, rugsėj, nuo gruodžio pirmos dienos E, Europos e, taryba e, kalba apie naują finansavimo planą. 508 milijonų europiečių turės vadovautis tuo planu. Žmonės nori, kad būtų sklandžiau tvarkomas darbas. Ir būtų labai gerai, jeigu žmonės galėtų gauti ne tik padorą atlyginimą, bet ir gerą pensiją. Pažvelkite į savo pačių atlyginimus, ar jūsų darbas iš tiesų pagrindžia juos. Pone Tuskai, jūs savo kadencijos pabaigoje irgi gausite didžiulę premiją. Manau, kad e, tuos klausimus būtų galima sakyti labai konkrečiai. Ponas Vilimski. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą susidaro įspūdis šiuose diskusijose, kad padėtis tik prastėja e, nuo vienos tarybos prie kitos einant. Nuolat susidaro įspūdis, kad e, skęsta politinis titanikas, vanduo veržiasi visur, bet Europa nieko nebegali padaryti, nes nebežino, ką daryti. Vanduo jau semia ausų galiukus. Ir uh, nedarbo lygis labai aukštas, Europa įsiskolinusi, pats euras sviruoja, o dar matome, kas dedasi Graikijoje. Kas e, supranta padėtį, žino, kad pinigai jau yra išvaistyti. Europos pats projektas yra įdingas. Jame yra per daug reglamentavimo, per daug kontrolės Bet kuris padarus pilietis, siekiantis e, perspektyvios Europos, nori grįžti prie nacionalinio lygmens ir pas, galios pasidalymo tarp suverenių tautų, e, o ne pasiduoti tam centralizuotam požiūriui. Turiu ponas Rangel iš EPP frakcijos. Obrigado. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti tarybos ir komisijos pirmininkus, pasiekus tokių gerų rezultatų ir davus tokių gerų paskatų šioje neformalioje taryboje. Kalbant apie terorizmą, visų pirma, čia reikia pastebėti akivaizdžią pažangą. Tuo pat metu mes e, turime garantuoti Šengeno erdvės e, išlikimą, nes jis yra labai naudingas. Kitas svarbus klausimas - Ukraina. Be abejo, išlieka labai daug neiškumų, padaryti reikės dar nepaprastai daug. Tačiau, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungą, ypač Graikijos atveju, pažangos padaryta tikrai daug. Mūsų nuomonė pasiektas susitarimas yra racionalus, kadangi Graikijos vyriausybė suprato, kad e, tam, kad išliktume solidarus ir bendrai spręsime jų problemas, E, jiems reikės tenkinti tokias pat sąlygas kaip ir kitoms valstybėms. Graikijos vyriausybė tai suprato. Ir dėl to dabar mes pasiekėme proceso pabaigos etapą. Per artimiausius kelias mėnesius tų garantijų atsiras turbūt dar daugiau, bet jau dabar pasirodė vilties žiburėlis, kad visos Europos mastu bus pasiekta nemažai pažangos. Manau, kad geras žingsnis žengtas link sprendimo ir tai suteikia nemažai vilties. Socialdemokratų frakcijos vardu ponė Ajotova. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie priemonės kovai su terorizmu. Atrodo, kad mes neturime nuodugnios analizės, kurią turėjo atlikti Europos komisija. O tokia analizė dabar, kai ketiname priimti naują saugumo strategiją, yra reikalinga. Be to, reikėtų žinoti, kokiu mastu valstybės narės bendradarbiauja su Europolu ir Interpolu. Mums reikia vienybės, bendro supratimo, kovojant su terorizmu. Šengeno sistema neturėtų būti uh, E, tarsi sustingusi tvirtovė, ji turi būti toliau plėtojama ir stiprinama. Bulgarija turi sienas su Graikija ir Turkija. Tų sienų apsaugai reikia paramos, nes e, užsienio kovotojai tomis sienomis gali pasinaudoti uh, jeigu kitose ES zonose sienų kontrolė bus sugriežtinta. Todėl e, mes patirsime ypatingą spaudimą. Bulgarija neturi būti buferinė zona, garantuojanti kitų valstybių narių saugumą, bet jos negalima palikti už Schengeno zonos erdvės. Ponas Sinadinos. Tarybos tarp Dėrybos parodė, kad um, Europos um, sąjunga, e, kad, kad Graikija nori nusilenkti Europai ir e, Vokietijai. Vokietija paėmė viršų ir e, remiantis Londono ekonomikos mokyklos tyrimų domenimis e, Vokietijoje yra e, yra piknaudžiaujama lėšomis ir e, Vokietijos vyriausybė visų pirma žiūri savęs ir tik po to e, žiūri kitus ir nori juos pamokyti. EPP frakcijos vardu ponas Karas. Ponios ir ponai. Norėtume paprašyti neploti. Norėtume paprašyti neploti publikos. Ponios ir ponai. Nežinau, Ar visos šios temos, kaip pavyzdžiui, Graikija, Ukraina, terorizmas ir taip toliau, turi būti aptartos e, per pusantros minutės. E, e, taigi, tiesiog paminėsiu principus. Negalime žiūrėti nei vieną temą atskirai, todėl kad jos yra susijusios ir veikia visą Europą. Tai yra mūsų problemos, ne kažkieno kito problemos. Priežastys visų tų problemų glūdi tarptautinių e, ir Europos teisės aktų pažeidime, nes taip pat yra pažeidžiamos bendros vertybės. Mūsų reakcija, mūsų atsakymas turėtų būti randamas reaguojant į tuos pažeidimus, remiantis mūsų teisės sistema. Mes neturime keisti savo teisės sistemos, bet mes turime užtikrinti, kad e, tos teisės sistemos užtenka tam, kad galėtume rasti tinkamą sprendimą. Graikijoje, Graikijos ministras pirmininkas po susitarimo kuris buvo pasiektas remiantis mūsų teisės e, sistema, teigia, kad e, mes laimėjome kovą, bet ne karą. Tai yra visiškai nepriimtina, taip negalima sakyti. Jis e, sako, kad Šoibleris yra Wehrmachto um, pulkininkas. SND frakcijos vardu ponia Kiengi. Pone pirmininkė, mes turime padėti toms šalims, kurios kovoja su terorizmu. Mums reikia skatinti susitaikinimą. To reikia kiekvienam žmogui apsaugoti, to reikia mūsų saugumui, mūsų visuomenė ir jos principams apginti. Mums reikia bendro požiūrio kovoje su terorizmu. Ir šis požiūris negali būti apsiriboti, negali apsiriboti tik artimiausiais konfliktais, pavyzdžiui, Libijos konfliktu. Mūsų veiksmos meksvai turi apimti visą terorizmo tinklą yra per daug terorizmo žydinių, kuriuos mes pamirštame. Pavyzdžiui, Afrikoje pietus nuo Saharos, e, Nigerijoje Boko Haram yra viena iš tų krizių, kurią mes pamirštame. Tai yra didžiulis pavojus, kuris yra prilygintinas pavojui, kurį kelia, kelia islamo valstybė. Mes negalime užsimerkti, nepastebėti tokių barbariškų išpolių. Dėkuoju, ponia Kiengė. Toliau EPP frakcijos vardu ponė Šuica. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi matydama, kad visos trys institucijos yra atstovavimus pirmininkų lygmenių ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti vienbalsiškumo tarp tų trijų institucijų, kalbant apie terorizmo grėsmę. Aš manau, kad per paskut, pastarai, pastarą neformalią tarybą buvo kalbama apie žmogišką jaurumą, kurį reikia išsaugoti. Matome Ukrainos, Graikijos, Paryžiaus, Kopenhagos problemas. Tai yra viena temų grupė, kita temų grupė yra pinigų ir ekonomikos sąjunga ir investicijų planas. Pirmoji grupė yra problemos, antroji grupė yra tų problemų sprendimai ir aš dėl to reikalauju, kad būtų įgyvendinta pinigų ekonomikos energetikos sąjunga, kad būtų parengtas investicijų planas, nes tai visą tai leistų išspręsti visas tas problemas, kurios jaučiamos visoje Europoje. Ir Ukrainos šiaurės rytuose, taip pat Graikijos pietuose, Viduržėmio jūros regione, kur yra daug problemų dėl migracijos, imigrantų ir Visą tai, ką mes teigiame, yra labai teisinga ir puiku, bet tam įgyvendinti reikia vienbalsiškumo ir reikia, kad visą tai būtų įgyvendinta praktikoje. Nėra lengva tą padaryti, nelengva išspręsti Ukrainos problemas, tačiau vienbalsiškumas ir vienybė čia yra labai svarbu, tai labai džiaugiuosi, kad visų institucijų vadovai šiandien čia susirinko. Dėkoju dabar e, ponas Morel, socialistų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, man Atrodo, kad puiku, jog mes e, gan gausiai susirinkome šioje salėje ir dar kartą išsakome savo paramą ir solidarumą naujos Graikijos vyriausybės atžvilgių ir Graikijos žmonių atžvilgių, kurie iš tiesų jiems teko daug išbandymų šiais pastaraisiais metais. Aš manau, kad yra labai pozityvu, nes, e, kaip e, sakė ypatingai konservatorių vadovai taryboje, kai kurie mano, kad Graikijos tauta netinkamai pasirinko rinkimuose ir dabar turi už tai sumokėti. Ne, aš manau, kad priešingai mes dabar Europoje turime padėti Graikijai, padėti Graikijai restruktūrizuoti skolą, kuri nėra tvari, kaip yra pasakyta, ir taip pat padėti Graikijai reformuoti savo mokesčius, padėti Graikijai suaktyvinti ekonominę veiklą. Tai visą tai yra labai svarbu, nes aš tikrai esu aistringas europietis ir man aš apgailestauju dėl komisijos pirmininko teiginio, kad e, demokratija neturi apsiriboti sutartimis ir aš manau, kad reikia iš tiesų ir drausmės, ir disciplinos e, tam, kad būtų galima pasinaudoti visomis politinėmis galimybėmis ir žengti į naują epochą Europoje. Pirmininkas dėkoju, EPP frakcijos vardu ponas Zver. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarasis neformalus tarybos posėdis buvo labai svarbus ir vienas iš jo rezultatų buvo tas, kad Eurogrupė patvirtino naują reformų planą, Graikijos vyriausybės pasiūlytą reformų planą. Tikiuosi, kad Cipras ir toliau įgyvendins reformas, tikiuosi, kad jis konsoliduos biudžetą ir kad Graikija sumokės, sugražins tai, ką mes jiems davėme. Graikija gavo labai daug už pastarais metais įgyventas reformas. Ir dabar jie sumoka mažesnės sumas e, lyginant pagal BVP nei Slovenija ar kita valstybė. Taigi aš žinau, kad mes pakankamai suteikėme jiems laisvės ir svertų. Graikijos skola nėra tvari ir tikėkime, kad katastrofos išvengsime. Uh, Eurogrupė yra stipri, turime to nepamiršti, gavome dar keturias nares ir nei vienos nepraradome. Dėkoju, ponė Benova. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos pirmininkė. Europos Sąjunga yra labai sudėtingoje situacijoje. Susidurime su vidiniais ir išoriniais iššūkiais. Pastarėjai tragiški įveikiai Kopenhagoje, Prancūzijoje ir taip pat čia Belgijoje reiškia, kad turime uh, užsibriežti tikslus aiškiau ir aiškiau jų siekti kovoje su terorizmu. Aš nematau priežasčių, kodėl parlamentas neturėtų daryti didesnio spaudimo tam, kad būtų patvirtinti teisės aktai dėl keliaivių duomenų įrašų. Aš manau, kad Europos parlamentas privalo ginti piliečių interesus Europos Sąjungoje. Jums leidus, aš taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti padėtį Ukra e, Graikijoje. Kolegos, niekas iš mūsų nenorėtų būti Graikijos vyriausybės ar politikų vietoje, nes situacija tikrai yra sudėtinga. Ir dėl to aš prašau ir iš Graikijos politikų solidarumo, tai ko prašė ir iš mūsų, pažiūrėjau, Slovakijoje 60 procentų žmonių uždirba mažiau nei 500 eurų, bet mes vis tiek solidariai remiame Graikijos žmonės ir mes tikimės e, to paties solidarumo ir Graikijos vyriausybės. Ačiū. Ačiū dabar komisijos vardu, ponas Junkeris. E, e, Pone pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, kaip ir vasario 12 dieną neformalioje taryboje. Aš atsižvelgiu į kelias, pakomentuosiu kelias pastabas, kurios buvo išsakytos. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Morel, kadangi jis yra prancūzijos socialistas ir pasakė, prieš, visiškai priešingai nei e, kasdien kalba socialistų vyriausybė Graikijoje, e, atsiprašau, Prancūzijoje. Tai yra neįtikėtina. Ir taip pat jis teigia, kad mes čia susirinkome gausiai aptarti šią temą. Ar mes tikrai susirinkome gausiai šioje salėje? Jūs tikrai turite puikų humoro jausmą. Aš niekuomet nesakiau beje, kad rinkimai nebuvo sėkmingi. Aš tik tai noriu pabrėžti, kad rinkimų rezultatas nekeičia sutarčių. Graikija prieėmė suverenų sprendimą ir aš tikrai labai gerbiu graikijos žmonių pasirinkimą, kur kas labiau nei kiti beje. Tačiau Graikija ir Graikijos rinkimai ir jų rezultatai nereiškia, kad paprastų rinkimų būdu ES sutartys ir taisyklės taiga tampa nebegaliojančiomis. E, sekmadienį Estijoje bus rinkimai, taip pat ir kitose šalyse greitai vyks rinkimai. Ar jūs iš tiesų manote, kad po kiekvienų rinkimų mes turime kvestionuoti ES sutartys ir taisyklės, tokiu būdu nužudoma bus visa Europa? Taigi jūs sakėte, kad reikia eiti teisingo keliu ir aš tikiuosi, kad mes taip ir padarysime. Ir tą padarys visos parlamento frakcijos. Pastrosiamis dienomis daug buvo kritikuojama komisija. Faktiškai net apsiginti buvo sudėtinga. Ir buvo kalbama apie tai, ką apie tai mano vyriausybė. ir daug apie tai kalbama diskusijose apie Graikiją. Komisija yra kritikuojama dėl to, kad ji nepakankamai sėkmingai tvarkė ekonomikos ir pinigų sąjungos reikalus. Dabar kritikuojama dabartinė komisija dėl to, kad per, per daug bando kištis į kolektyvinę pinigų ir ekonomikos sąjungos valdymą, kolektyvinį valdymą. Tačiau mes tikrai nenorime skaldyti Europos. Mes, mūsų siekis yra suvienyti Europą. Mano socialinis tikslas yra Europos vienybė. Mano siekis užtikrinti sanglaudą Europoje ir mes tą turime ir padaryti ir aš turiu pasakyti, kad Jeigu to dar nepadarėme, mes to sieksime. Toliau. Turiu pripažinti, kad man nelabai patinka šių diskusijų tonas. Žmonės bando išsisukti, bando primesti savo nuomonę dabar ar Graikijai pavyko išsisukti, ar Europai pavyko išsisukti, aš net nematau prasmės taip kalbėti ir, ir apie tai diskutuoti. Tokios diskusijos visiškai nėra pros, prasmingos. Europoje galiausiai laimi tie, kurie suranda europinį sprendimą, o ne tokį sprendimą, kuris prieš pastatomas visiems kitiems sprendimams. Taigi aš manau, kad uh, nėra prasminga politinė, politi, politiškai kalbėti, kas čia laimės, kas pralaimės, kas ką prastums ir panašiai, to net neverta daryti. Reikia europinio požiūrio, europinio sprendimo, tik toks sprendimas duos tinkamą rezultatą. Dėkoju ponui Junkeriui, pirmininkas Tuskas. Ačiū ponė pirmininkė, porą trumpų pastabų. Pirmiausia, dėl Ukrainos. Visiškai sutinku su tuo, ką, ką tik pasakė G. Ferhofstadtas. Reikia reikia praktiškesnės strategijos. Visiškai sutinku. Kad Europa tokios strategijos neturi. Esu tikras, kad jūs žinote, ką aš noriu pasakyti, kalbėdamas apie naują strategiją. Esu tikras, kad jūs nebejojate mano e, mintimis. Bet vienybė gali egzistuoti tik tada, jeigu bus patenkintos pagrindinės sąlygos. Reikia strategijos, bet jeigu vienybės nebus jokios strategijos. nėra šansų, kad e, ką nors pasieksime. Pirmoji priežastis - praktinė. Visiems veiksmams, pavyzdžiui, sankcijų vedimui, Europos taryba turi pritarti vienbalsiai. Todėl vienybė nėra kažkokia svajonė ar ideologinė, tai ir ideologija, tai yra praktinė prielaida nors kokiems veiksmams įgyvendinti. Antra priežastis, e, kodėl reikalinga vienybė, yra susijusi su mano giliu įsitikinimu, kuris turbūt jūsų nenustebins, nors gal kai kuriuos ir taip, kad e, šiandien prezidento Putino vienas iš pagrindinių tikslų yra suskaldyti Europą ir visą vakarų bendruomenę. Tai yra antroji priežastis, kodėl aš taip uh, uoliai siekiu vienybės šiandien tarp valstybių narių ir e, platesnėje vakarų bendruomenėje, turiu galvoje visą vakarų pasaulį. Be abejonės mes per kitą Europos vadovų susitikimą kovo mėnesį turėsime kalbėti apie praktiškesnę strategiją, bet niekad nepamirškime, kad e, ta strategija taps prasminga tik jeigu būsime vieningi. Antras mano komentaras susijęs su Graikija. Šioje diskusijoje mes nekalbame apie ideologiją, apie karą prieš Graikiją ar Aš nenoriu, kad Graikija būtų nuolatinė problemų kurėja Europoje, arba jau kad būtų taip matoma. Tai nepadeda niekam Europoje. Šiandien Graikijai reikia pagalbos, Graikijai reikia pinigų. Nieko abstraktaus nereikia. Laiko nėra abstrakčioms diskusijoms. Dėrybos vyksta tarp valstybių narių, tarp partnerių ir draugų. Pirmoji viešoji deklaracija, kurią aš išgirdau e, po rinkimų iš pono Cipro lūpų, buvo ta, kad Graikija nori išlikti eurozonos narė. O antras jo sakinys buvo – Mums reikalinga Europos pagalba. Negirdėjau jokių realistinių pasiūlymų, kaip padėti Graikijai iš Rusijos pusės ar iš Kinijos pusės. Jie apie tai nekalba. Vienintelė galimybė Graikijai susilaukti pagalbos yra per Eurozonos valstybių, ES valstybių bendradarbiavimą ir galbūt per tarptautinius finansinės institucijas. Todėl mes turime bendradarbiauti ir nepasiduoti pastangoms mus suskaldyti. Graikijos piliečiai, manau, tai puikiai supranta. Esu tikras, kad didžioji dalis graikų puikiai suvokia, kad Europai reikia gero bendradarbiavimo, o ne kovų tarpusavio. Ir dėl šios problemos aš norėčiau paprašyti, kad diskusijose labiau gerbtumėm vieni kitus. Jeigu kas nors pasijaučia įžeistas, tai e, bendradarbiavimo procesas gerokai apsunkėja. Aš e, manau, kad e, diskusijose turėtumėm stengtis vieni kitų neižeidinėti. Ačiū. Dank, Herr Präsident des Rates, meine Damen und Herren, ich darf mich. Dėkoju. Pirmininkui, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už e, tai, kad e, pritarėte kalbėjimo laiko pribojimui. Dėja, mes neturime laiko procedūrai, prašau žodžio, todėl kad šį vakarą trūksta laiko. Dėl to supraskite mane, atsiprašau, bet neturėsime laiko nei mėlynųjų kortelių procedūrai, nei procedūrai, prašau žodžio, diskusijos baigtos. Thank you.